Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Uh, Prangus kolegos, ponės ir ponai, pradėkime posėdį. Mėly kolegos, ponės ir ponai, paprašysiu jūsų užimti savo vietas. Paprašysiu laikytis tylos. Labai prašau jūsų užbaigti diskusijas. Pirmiausia, patikrinsime, ar veikia balsavimas. Jūs turite korteles, jau esate jas įdėję į įrenginius. Taigi, pabandykime balsuoti. Mano klausimas. Ar jūs esate pasirengę trijų valandų balsavimui? Pradedu balsavimą. Labai ačiū, balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Puikus rezultatai. Taigi, posėdį baigsime pirmą valandą greičiausiai. Ponas Tamurano, pasisakymas dėl tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, mes turime peržiūrėti tam tikrus pagrindinius aspektus Todėl po balsavimo dėl pakeitimų prieš balsuojant dėl viso pranešimo reikėtų 5 ar 10 minučių e, tam, kad mes viską pasitikslintume ir kad galėtume peržiūrėti tekstą tokį, koks jis yra su pakeitimais. Kolegos, aš manau, kad jau bus ganėtinai vėlyvas laikas, todėl siūlau tam skirti dvi ar tris minutės. Bus pertraukėlė, bet kur kas trumpesnė. Labai atsiprašau, paprastai tai yra dvi ar trys minutės, nes tai jau yra galutinis balsavimas. Dabar pereikime prie pirmojo klausimo. Tai yra kandidatų patvirtinimas į ACER administracinę tarybą. Turime patvirtinti Europos parlamento atstovus šioje taryboje. Visą teisę narę siūlome Romaną Jordan. Balsavimas vyks elektroniniu būdu, pradedame balsavimą. EPP dviem per daug. Dviem balsuotojais per daug. Balsavimas baigtas. Ačiū. Toliau panas Suve Leprich, kaip pakaitinės narys. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. viskas gerai, rezultatai teigiami, dabar galutinis balsavimas dėl kandidatų sąrašo, balsuosime dėl jų visų kartu. Tai yra būtina absoliuti dauguma, pradedu balsavimą dėl viso sąrašo. Balsavimas baigtas. EPP dviem per daug ar vienu per daug. Balsavimas baigtas. Viskas gerai. 55 už 6 susilaikė. Labai ačiū. Tokie pirmieji teigiami rezultatai. Sveikinu nominuotus kandidatus. Po to pirmininkų konferencija jos nominuos. Dabar e, pereinu prie e, kito pranešimo. Tai yra pasiekti, kad 10 procentų elektros tinklų būtų tarpusavėje sujungti pranešėjas yra Peter Erikson. Pirmasis kompromisas, kas už? Prieš, atsiprašau, minus vienas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 29 kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 28. kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, e, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, pastikrinkime. Antroji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 37. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 38. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 41. Už prieš. Pasitikrinkime 41. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 57 už, prieš, susi... pasitikrinkime. Penkiasdešimt septintas. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 76 už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas, 76 pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 76 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 77 už. Prieš. Pasitikrinkime. 77. Pradedu balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 78 už. Prieš. Susilaiko. Pastikrinkime. 78. Pastikrinkime. Vieno EPP per daug. Viskas gerai. Balsavimas baigtas. Priimta. 91 už. Prieš susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 92 už, prieš, susilaiko, priimta. 90 už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas už. Ar norite pasitikrinti? 90, ne, 9 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 106 už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. 106 vieno EPP per daug. Ačiū, balsavimas baigtas, atmesta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. 125 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 kompromisas už, prieš. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 142 už, prieš, susilaiko, atmesta. 149 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 160 už, prieš, susilaiko, priimta. Minus 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 167 už, prieš, susilaiko, man atrodo priimta. Pastikrinkime. 167 pakeitimas. Pastikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 168 už, prieš, susilaiko, Atmesta. 20a kompromisas už. Vienas šeši aštuoni, norite pasitikrinti? Sakiau, kad jis priimtas. Ne, jūs sakėte, kad buvo atmesta. Labai atsiprašau. Dar kartą 168. Pradedame balsuoti. 168. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aš buvau teisus. Pirmą kartą buvau teisus. Gerai, 20 A kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 169 už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 21 kompromisas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 177 už, prieš, susilaiko, atmesta. 185 už, prieš, susilaiko, atmesta. 186 už, prieš, susilaiko, atmesta. 187 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 kompromisas. 187 pasitikrinkime. 187 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta 22. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Dvidešimt antrasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvidešimt trečias. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis pakeitimas. Kas už, prieš, pastikrinkime. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antras, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias, už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedu balsavimą. Balsavimas baigtas. Vienu EPP per daug. Balsavimas baigtas. Labai ačiū, sveikinu pranešėjo kolega Erikson. Dabar pereikime prie prie labai ilgo balsavimo sąrašo. Pranešimo projektas, kuriame e, dėl e, Europos energetikos sąjungos. Dėl darbo tvarkos. Kolega Rubačik nori pasisakyti jo pranešimas ir bus svarstomas. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti už bendradarbiavimą ir puikų darbą, ypač šešėliniams pranešėjams iš visų frakcijų. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad mums labai svarbu laikytis vadinamųjų raudonųjų linijų, privalomų tikslų, Vieną minutę, prašau, kalbėtojas. 26b kompromisas. 263 ir 265 pakeitimai mums yra labai svarbus. Juos būtina atmesti, nes ECR frakcijai e, tie pakeitimai prilyksta vadinamosiams raudonosioms linijoms. Todėl mes turime balsuoti prieš. Prašyčiau mūsų poziciją gerbti. Turmes. Ponas Turmes. Ačiū kolega pranešėjų. Kolega Turmes. Aš manau, kad nepradėsim dabar e, didelių mūšių dėl turinio. Energi energetinis efektyvumas yra labai svarbus klimato kaitai, e, ūkio ekonomikai ir svarbus signalas tokiems žmonėms kaip Putinas. Todėl mes turėtume išlaikyti savo poziciją ir e, siekti toliau siekti drąsesnių e, efektyvumo tikslų. Ačiū kolega Tamburano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 nes turbūt e, po keletos metų jūs tapsite Lenkijos vyriausybės nariu kartu su mūsų kitu kolega Jatskevičium, kuris e, dabar neatvyko. O trečiasis Lenkijos vyriausybės narys iš Europos parlamento bus greičiausiai kolega Konrad Šimanski. Kai kurie iš jūsų turbūt jį prisimenate ITRE komitete per praeitą kadenciją. Taigi, Lenkijos vyriausybė taps ITRE komiteto E, vyriausybę, galėčiau tai pasakyti. Ačiū kolegos. 249 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Pradedu balsavimą, baigiu balsavimą, atvesta. 250, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 253, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 254 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 255 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 252 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 256 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. NV 48, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 1016, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, e, priimta. 263, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 265, kas už, kas prieš susilaikę tikrinkime. 265 tikriname. Devote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 266 kas už, kas prieš susilaikė. Panašu, kad priimta, bet patikrinkime. 266. I close the vote. Baigiu balsavimą. Atmesta. 264 kas už, kas prieš, susilaikė. Nelabai aišku, 264 balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta, puiku. Du pakeitimai, dėl kurių balsuosime kartu. 251, 267. Jie identiški. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 450. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti? Balsuojame elektroniškai dėl 450. 450. Baigiame balsuoti. Atmesta. Inta 21. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. Inta 21. Pradedame balsuoti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 285, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 297, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Panašu, kad priimta. Bet gal patikrinkime, gal patikrinkime. 297. 297. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 730. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Atmesta. 637. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar aštuntas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Afet antras, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Afet devintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Afet 15 kas už, prieš susilaikę, reikia patikrinti. Afet 15, tikrinkime. Afet 15, baigiame balsuoti. Priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 343 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Balsuokime elektroniškai. 343. Baigėme balsuoti. Atmestas. 11 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 12 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 13 B kompromisas kas už, prieš susilaikė atmesta, 13 B tikriname elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. bet buvo verta patikrinti. Labai ačiū, kad paprašėte. 13a. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 415. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. 415. Baigiame balsuoti. Atmesta. 416. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 14 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 15 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 447, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Galime patikrinti. 447. 447. I close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 432. Kas už, kas prieš. Tikrinkime. Irgi reikia patikrinti elektroniškai. Tikriname 432. I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmas papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime, ad vienas, pirmas papildymas. Ad vienas, balsuojame. Tai Baigiame balsuoti. Priimta. Antras papildymas A2, kas už, kas prieš, susilaikė, irgi reikia patikrinti. Tikriname balsavimą dėl e, A2. Baigiame balsuoti. Priimta. 486 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikę. Vėlgi reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame kortelėmis dėl 486. I close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 17 A kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Inta šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Inta vienuoliktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Inta dvyliktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penkioliktas už, prieš susilaikė priimta. Septynioliktas už, prieš susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš susilaikė priimta. Atmestas. Inta tryliktas, kas už Kas prieš? Reikia patikrinti, neaišku. Tikrinkime kortelėmis. I close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia dar kartą patikrinti. 16. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 10 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Bet vis tik reikia gal patikrinti, kad būtų aiškiau AFET 10 pakeitimas. Balsuokime dėl AFET 10. Baigiame balsuoti. Priimta. 497 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 504 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 502 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 502 tikriname. 502. Baigiame balsuoti. Priimta. Jūs buvote teisus. Labai ačiū, kad paprašėte balsuoti. 506. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia patikrinti. 506. 506 reikia patikrinti. Baigiame balsuoti. Priimta. 503. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 500. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 499. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinkime. 499. Baigiame balsuoti. Priimta. 501. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Nebalsavote visai. 501. Dar kartą visi balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 507. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 507. Galime jį patikrinti. Galime balsuoti dar kartą. Elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 793. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 511. 511. Kas už? 511. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 10.50. Kas už? Prieš susilaikę, bet gal reikia patikrinti, reikia tikrinti elektroniškai. 1050 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 513 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 515 kas už, Kas už? 515, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 517, kas už, kas prieš. Reikia tikrinti. 517. 517. Baigiame balsuoti. Atmestas. 519 kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti. 519, 519, kas už, svaršau tikriname elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimtas. 18 kompromisinis pakeitimas, 516 pirmiau, prieš tai dar 516, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. 516. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 526. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 521. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 523. Kas už, kas prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Reikia patikrinti 523. Baigiame balsuoti. Priimta. 529. Kas už? kas prieš, susilaikė priimta. 19 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 20 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 569 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 573 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 574, kas už, kas prieš. Reikėtų patikrinti. Tikrinkime elektroniškai 574. Baigiame balsuoti. Priimtas. 575, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Dar kartą reikia patikrinti. 575. Baigiame balsuoti. Atmesta. 565. Pirma dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta E, atmesta. 620, e, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21 B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Tikriname 21 B. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 A. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 22 kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 647. Kas už? Kas prieš? 647. Reikia patikrinti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimtas. 301. Kas už, kas prieš. Reikia tikrinti. Tikrinkime 301. Baigiame balsuoti. Priimtas. Vadinasi, 633 pirma dalis dabar teikiama balsavimui. 633 pakeitimo pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinkime. 633 pirma dalis. Baigiame balsuoti. Kas už? 629. 629. Kas už? Prieš. Tikrinkime. 629. 629. Baigiame balsuoti. Priimtas. Kolegos. Prašyčiau kelti rankas, nes mes nematome, kaip jūs balsuojate. 6, 8, 5, 2. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia patikrinti. 8, 5, 2. Tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. 638 kas už, prieš, susilaikę, reikia ir šį patikrinti, nes jūs nekeliate rankų. Tikriname. 638. Baigiame balsuoti. Priimtas. 20 Trečias kompromisas. 23 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmininkas prašo pertraukėlės. It's um, nothing with alcohol. It's, um... <laughs> Čia nėra nieko alkoholinio. You can check if anybody. Galit patikrinti, jeigu norite. We're check, no, not electronic check. Bet ne elektroniškai. Patikrinimas žodžiu gali vykti. 667, žo, kas už, kas prieš. Susilaikė, reikia patikrinti. 667. 667. Tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta.

Baigiame balsuoti dėl 670 atmesta. 672 kas už, kas prieš. Reikia dar kartą patikrinti. Labai atsiprašau, bet taip reikia. 672 tikriname. Baigiame balsuoti. Priimtas. 677 kas už, kas prieš susilaikė, reikia tikrinti. 677. 677. Baigiame balsuoti. Priimtas. 675, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia tikrinti. 675. Baigėme balsuoti. Priimtas. 680. Kas už? 680. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Sunku pasakyti. Balsuokime kortelėmis dėl 680. Baigiame balsuoti. Priimta. 688. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 684. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 685. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 1160. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 1161. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Bet gal vis tik patikrinkime. 1161. Tikriname. Close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 687. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. 806 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 24 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Priimtas. Bet pamiršome 623. 686 buvo priimtas. Bet prieš tai mes turėtume maiti ne prie 24 kompromiso, o prie 623 pakeitimo. Taigi dabar balsuokime dėl 623 pakeitimo. 623, kas už? 623 po 806. 623. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. O dabar periname prie 24 kompromisinio pakeitimo. Aš šiek tiek paskubėjau. 24 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 693, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 25 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. 717, 727, 720, 724, antra dalis. E, visi mano išvardinti pakeitimai yra identiški, todėl mes balsuosime už tuos keturis pakeitimus iš karto. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 891, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 726, kas už, kas prieš susilaikę, tikrinkime. Nors atrodo, kad priimta, tikrinkime, 626. Aš e, siūlau patikrinti 726. 725. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimtas. 561. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 552 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 550 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 562 kas už. 562 550 e, buvo priimtas, vadinasi, 621 pakeitimas atkrito. Dabar balsuojame dėl 562, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 563, kas už, kas prieš. Tikrinkime. Tikrinkime 563. 563. Baigiame balsuoti. Atmesta. 553, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 555, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Periname prie 732, kas už, kas prieš, tikrinkime. 732, tikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmestas. 733 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. 733. 733. Tikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmestas. 26b kompromisas kas už kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Nes labai svarbu šis kompromisas. 26b. Baigime balsuoti. Atmestas. 26a. E, kas už, kas prieš priimtas. Kompromisas 27 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Septyni šimtai devyniasdešimtas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, bet gal prieš tai patikrinkim, kad būtumėm tikri, nors atrodo, kad priimtas. 790 tikriname. 790 baigiame balsuoti priimtas. 794, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 807, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 811, kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. 811. Baigiame balsuoti. Atmestas. 808. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmestas. 800. 8, 1, 8, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Envi 29 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Envi 28 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 30 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 855 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. 855. Baigiame balsuoti. Priimtas. 812. Kas už? kas prieš susilaikė priimtas, 859 kas už, kas prieš susilaikė atmestas, 31 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 32 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 881 kas už, kas prieš susilaikė priimtas Tikrinkime. 881 reikia patikrinti. 881. Baigėme balsuoti. Atmestas. 33 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 922 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikrinkime. 922. 922. Baigiame balsuoti. Priimtas. 34 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė. Priimtas. Vienas papildymų, kas už, kas prieš. Reikia patikrinti. AD pakeitimą tikriname. EPP ir ECR pateiktai. E, baigiame balsuoti. Priimtas. 941 kas už, kas prieš susilaikė, priimtas. 942 už, prieš susilaikė, priimtas. 971 už, prieš. Tikrinkime. 971. Baigiame balsuoti. Priimtas. NV38 kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. NV40 už, prieš susilaikė. Priimtas. NV41 kas už, kas prieš susilaikė. Priimtas. NV42 kas už, kas prieš susilaikė. Reikia patikrinti. 42 NV pakeitimą tikriname elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimtas. 55 NV. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinkime. NV 55 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, e, susilaikė priimtas. EPP recer papildymas ad, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. NV11, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. NV25, kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime, tikrinkime elektroniškai NV25. Baigiu balsavimą. Atmestas. 35 kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 36. 35 kompromisas. Aišku, kad buvo priimtas. 35 e, balsuojame elektroniškai. Pradedame. Baigiame balsavimą. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Pirmas papildymas A1, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti. I close the vote. Rejected. Rejected. Baigiame balsuoti. E, antras papildymas. Kas už, kas prieš. Irgi reikia patikrinti. Ad 2. I close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar periname prie 897 pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė, reikia patikrinti. 897 reikia patikrinti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 783 kas už, kas prieš. Reikia patikrinti. 703 atsiprašau. 703. Baigiame balsuoti. Priimtas. Šį kartą priimtas. 1119, 1119, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 1120, kas už, kas prieš, susilaikė, e, priimtas. 1121, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 977. Balsuosime atskiromis dalimis. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečia dalis. Už. Prieš susilaikė priimta. 900 982. 982. Irgi balsavimas dalimis. 982. Pirmoji dalis e, ano pakeitimo buvo priimta, todėl galime pereiti iškart prie 982. Pirma 982 dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinkime. Pirma dalis. 982 pakeitimas. Pirma dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. Vadinasi, balsuojame dėl antros dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Periname prie trečios dalies. Kas už, kas prieš. Tikrinkime, kad būtumėm garantuoti. Turbūt, kad dauguma buvo už. Baigiame balsuoti. 37 už 22 prieš. Priimta. Dabar balsuojame dėl trečiosios dalies. Ketvirtoji dalis atkrenta. Pakeista šiek tiek numeracija, trečioji dalis irgi atkrenta, sako pirmininkas. Devyni aštuoni trys. 983, kas už, kas prieš. Tikrinkime. 983 pakeitimas. Kolegos, sudėtingas šis balsavimas, prašyčiau susikaupti ir balsuoti atsargiai. 983. Baigiame balsuoti. Atmestas. 975. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. 975. Tikrinkime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Taigi, periname prie 980 pakeitimo. Pirma dalis. 980 pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 731, kas už, kas prieš, e, susilaikė, atmesta. 37 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Papildymas ad, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime, tikrinkime elektroniškai. Žinoma, balsuojame vardiniu būdu elektroniškai. Tikriname, baigėme balsuoti. Priimta. 996 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Atmesta. Aš pats nustebau, kad niekas nepasisakė už. Tūkstantis antras. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 992. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia patikrinti. 992. Tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 995, kas už, kas prieš. Tikrinkime. 995 reikia patikrinti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 993. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 998 kas už, kas prieš, susilaikė, negalima pasakyti, reikia patikrinti elektroškai. Baigiam balsuoti. Atmesta. 103. 003. Kas už? prieš atmesta 1001 už prieš susilaiko pasitikrinkime 1001 baigiame atmesta 1000 kas už prieš susilaiko Atrodo atmesta, pasitikrinkime. AM1000. Baigiame. Atmesta. 999. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 994. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 997 už, prieš, 997 reikia pasitikrinti. Pasitikriname dėl 997, pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Atmesta. 1004, kas už? prieš, susilaiko, priimta. 38 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 1015 už, prieš, turime pasitikrinti dėl 1015. Baigiame balsavimą priimta. 3, 4, 1, 0, 1, 7, 8, 9 ir 1, 2, 0, 8. Jie yra identiški. Kas už juos? Prieš susilaiko priimta. 1, 0, 2, 6. Kas už? atsiprašau, sako pirmininkas, visi jie jau buvo patvirtinti, tad mes dabar turime balsuoti dėl, atsiprašau, 1035. Aš negaliu dabar papasakoti jokio anegdoto, kad būtų lengviau ir linksmiau balsuoti, bet dabar turime balsuoti dėl 1035. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 1035. Elektroniškai pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Baigiame. Priimta. Dabar 1037. Kas už? Prieš. Susilaiko. Turime pastikrinti. Dėl 1038. Ir 7. Elektroniškai. 1037. Baigiame. Priimta. Puiku. Tran 4. Kas už? prieš susilaiko priimta. Tran 9, kas už, prieš susilaiko priimta. 1038, kas už, prieš susilaiko priimta. Tran 14. Tai jis yra kitame puslapyje. Dabar Tran 14. Mhm. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 11. Priimta. Tran 12, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 10, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 13, kas už, prieš, susilaiko, turime pastikrinti. Kolegos, Kolega, jūs visą laiką pakėlęs ranką, tada aš negaliu ne, žinot, kaip jūs balsuojate. Taran 13. Pradedame. Baigiame. Atmesta. NV36 už, prieš, susilaiko, priimta. NV37 už, prieš, susilaiko, priimta. Trans 16 už, prieš, susilaiko, priimta. 1045 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 1045. Dėl 1048, atsiprašau. Balsavimą baigiame. Priimta. Tran 17. Už prieš susilaiko priimta. Tran 15. Už prieš susilaiko priimta. 1051 ir 1052 jie identiški, kas už juos, prieš, susilaiko, priimta. 40 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Priedas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl ADD 40 kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmesta. 41 e, kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. ADD1 už, prieš, susilaiko, priimta. ADD2, kas už, prieš, susilaiko, priimta. ADD3, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 1, 1, 2, 4, kas už, Jeigu norite pastikrinti dėl ADD3, tai galime pastikrinti. Gerai. Pasitikrinkime dėl ADD3. Man atrodo, kad buvo priimta. Balsavimas baigtas. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar 1, 1, 2, 4. Kas už? Prieš susilaiko taip pat priimta. 42 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 865 kas už, prieš, susi... pasitikrinkime. Dėl 865. Pradedame. Baigiame. Atmesta. NV 39. Kas už? Prieš. Turime pasitikrinti taip pat dėl NV 39. Man atrodo, jog buvo priimta. Baigiame balsuoti. Kolegos aiškiai Parodykite balsuodami, ar keliate ar ne rankas. 1100, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 1102, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 1106, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 1101 už prieš susilaiko priimta 1099 už prieš susilaiko priimta 43 kompromisas už prieš susilaiko priimta 1123 kas už prieš susilaiko atmesta 1129 už prieš Pasitikrinkime. Dėl 1129. Baigiame. Priimta. 1127 už prieš susilaiko atmesta 1133 už prieš susilaiko priimta 1132 už prieš susilaiko priimta 1134 už prieš susilaiko priimta 1144 už prieš 1134 Pastikriname dėl 1, 1, 3, 4. Baigiame. Priimta. 1, 1, 4, 4 dabar. Už. Prieš. Susilaiko. Turime taip pat pastikrinti. 1, 1, 4, 4. Baigiame priimta. 1148, kas už, prieš. Pasitikrinkime. 1148. Baigiame. Atmesta 1149 už prieš pasitikrinkime taip pat dėl 1149 e, nes netrodėme vieningai balsuojantis baigiame priimta šį kartą 1156 už prieš susilaiko priimta. 1162 už prieš susilaiko priimta. 44 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 45 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 46 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 2, 1, 5 už, prieš, susilaiko priimta. 1, 2, 1, 4. 2, 1, 4. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 2, 1, 4. Baigime. Atmesta. 2 identiški pakeitimai. 45 ir 47. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. 45-47 pakeitimai. Baigiame priimta. Dabar 47 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 67 antroji dalis, kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 67 e, antros dalies. Baigiame. Priimta. 7, 69 e, pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. 71. Už. Prieš susilaiko. Priimta. 73. Už. Prieš susilaiko. Priimta. 48 kompromisas. Už. Prieš susilaiko priimta. 49 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 50 kompromisas už, atsiprašau, 82 pakeitimas visų pirma. Kas už jį? U, prieš susilaiko priimta. 50 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 86 kas už, prieš pasitikrinkime. 86. Pakeitimas. Baigiame balsavimą. Priimta. 51 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 52 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 117 už, prieš susilaiko priimta. 109 antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 53 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 127 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 125 už prieš susilaiko priimta. 126 už prieš susilaiko priimta. 129 už prieš susilaiko priimta. 128 už prieš susilaiko priimta. 130 už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime. 1-3-0. Dėl 1-3-0. Baigiame. Priimta. 54 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 139 už. Taip, atsiprašau, 138 už, prieš pasitikrinkime. Dėl 138. Baigiame. Priimta. 139 už prieš susilaiko priimta. Dabar du pakeitimai kartu. 140, 141. Kas už juos? Prieš susilaiko, pastikrinkime. Dėl šių dviejų identiškų pakeitimų elektroniškai. Baigiame. Priimta. 1,46 už, prieš, susilaiko, priimta. 1,42 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 142. Dėl 142. Baigiame. Atmesta. 1, 4, 3 už, prieš, susilaiko, atmesta. 1, 4, 4 už, prieš. Pasitikrinkime. 1, 4, 4 už dėl 144. Baigiame. Atmesta. 147 ir 148 kartų identiški. Kas už juos? Prieš susilaiko atmesta. 149 už, prieš susilaiko atmesta. 174 už, prieš susilaiko atmesta. 178, 176 už, prieš, susilaiko at, atrodo atmesta, bet pastikrinkime. Dėl 176. Baigime. Atmesta. 175 už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, gali būti, kad buvo atmestas. 1,5. Baigiame. Priimta. Dabar 1,77. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 55 kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. Dabar šeši pakeitimai. 155, 156, 157, 158, 159, 160, visi identiški. Kas už juos prieš susilaiko priimta. Dabar 172, kas už prieš. Pasitikrinkime dėl 172. Baigiame. Atmesta. 173 už, prieš, susilaiko, taip pat atmesta. 57 už prieš neaišku pasitikrinkime dėl 57 pakeitimo baigiame priimta 136 už prieš turbūt atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl 136. Baigiame. Atmesta. 56 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 184 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 184. Balsavimą baigiame. Atmesta. 185. Kas už? Prieš. Sus... Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl 185. Baigiame. Atmesta. 186. Kas už? Prieš. Tokia pat balsų dauguma atmesta. 187. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 188. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 189 už prieš. Taip, dabar atrodo, kad ko gero priimta, bet pastikrinkime dėl 189. 189 tikriname elektroniškai. Baigiame. Priimta. Taip ir buvo. Dabar 190. 243 pakeitimas. 243. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 57 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 58 kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. Dušimtasis už prieš susilaiko priimta. 59 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 56 už prieš susilaiko priimta. 92 už prieš susilaiko priimta. 83 už prieš susilaiko priimta. 216 už prieš Susil... Pasitikrinkime dėl 216. 216. Baigiame. Priimta. Tai reiškia, kad dabar 60 kompromisas. Kas už jį? Prieš. Susilaiko. Priimta. 229. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 61 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 241 už, prieš, susilaiko, priimta. 242 už, prieš, susilaiko, atmesta. 62 už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 4, 6 už, prieš. Pasitikrinkime. Dėl 2, 4, 6. Baigiame. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras, už, prieš, susilaiko, atmesta. Atsiprašau, priimta, sako pirmininkas. Iš pirmasis buvo atmestas, antrasis priimtas trečias ir ketu, ketvirtas kartu identiški, kas už juos, prieš, susilaiko, priimta, penktas už, prieš, susilaiko, priimta, devintas už, prieš, susilaiko, priimta, dešimtas už, prieš, atsiprašau, dvyliktas, sako pirmininkas, dešimtas ir dvyliktas kartu jis yra identiški, kas už juos, prieš, susilaiko, priimta, priimta, 11 už, prieš, susilaiko priimta. 13 už, prieš, pasitikrinkime dėl 13. Baigiame. Atmesta. Dabar du pakeitimai. 14 ir 15, kas už juos, prieš, susilaiko priimta. Abu priimti. 16 už prieš susilaiko atmesta. Dabar, kaip suprantu, bus e, dviejų, trijų minučių pertrauka. No.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 Uh, uh, uh, Prangus kolegos, ponės ir ponai, kaip suprantu, jau esame pasirengę galutiniam balsavimui. Galutinis balsavimas yra vardinis. Paprašysiu jūsų žimti vietas. Pradedu balsavimą, galutinį balsavimą. Pradedu balsavimą. Ar kas nors jau balsavo? Balsavimas baigtas. 47 už. Sveikinu kolegą Robarčik ir visus šešėlinius pranešėjus bei mus visus, kadangi pakeitimų buvo labai daug. Sunkus buvo šešėlinių pranešėjų darbas, taigi labai dėkoju už jūsų indėlį, o dabar pereiname prie paskutinio balsavimo, tai yra nuomonė dėl pelno mokesčio politikos sąjungoje skaidrinimo, koordinavimo ir konvergencijos. Masimiliano Salini yra pranešėjas. Norėčiau pradėti. Pirmasis kompromisas, kompromisinės pakeitimas su žodiniais Alde pakeitimais. Pana Kalas, prašau. Kaip suprantu, jūs turite žodinį pakeitimą. Alde vardu norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą e, pirmam kompromisui. 1A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 ar kas nors prieštarautų. Jeigu norite paprieštarauti, turite atsistoti. Niekas neprieštarauja. Galime balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo kartu su žodiniais pakeitimais. Su žodiniu pakeitimu, kurį patikė Madam Kalas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 13 pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 15. Kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta, bet jūs nekeliate rankų. Pasitikrinkime. 15 pakeitimas. Pradedu balsavimą. Baigiu balsavimą. Atmesta. 16. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 17. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečias kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 31 už. Antroji dalis. Antroji dalis, nes pirmoji dalis atkrenta. 31 antroji dalis. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 31 pakeitimas antroji dalis. Baigiu balsavimą. Atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. 48. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Septintas kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 62 už, prieš, pasitikrinkime, 62. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 63. Trys dalys. 63. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Pastikrinkime. Pirmoji dalis 63. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Trečioji dalis. Už. Prieš susilaiko. Priimta. 64. Už prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 72 už, prieš susilaiko atmesta. 73 už, prieš pasitikrinkime 73. Balsavimas baigtas. Priimta. 75 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, priimta, bet pasitikrinkime. 75. Septyniasdešimt penktasis. Balsavimas baigtas. Priimta. Septyniasdešimt šeštas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuoniasdešimtas. Už prieš susilaiko priimta. 82. Dvi dalys. 81 pastaiso pirmininkas. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Už. Prieš. Pastikrinkime. 81. Pirma dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 83 už prieš pasitikrinkime. 83. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta 85 už, prieš susilaiko priimta 86 už, prieš susilaiko priimta 87 už, prieš susilaiko priimta. Galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedu balsavimą. Balsavimas baigtas. 49 už. Sveikinu pranešėją. Labai ačiū, kolegos. Labai atsiprašau, prireikė pusantros valandos. O buvome pasirengę balsuoti tris valandas. Ką dabar daryti? Eikite pietauti. Kolegos, noriu informuoti Jūs, kad pagal darbo atvarkę e, dabar turime aptarti labai svarbų punktą - TTIP dėrybas. Todėl prašau likti, nes iki pirmos valandos dar turime laisvo laiko. Leute, diese Supergruppe, diese Gruppe hast du Seite. Dear colleagues, uh, if you cannot stay with us, Kolegos, jei negalite likti, prašau palikti salę kaip įmanoma greičiau, kad mes galėtume aptarti kitą darbo tvarkės punktą. Kolega Turmes. Kolega Turmes, jūs stovite tiesiai prieš mane, aš norėčiau tęsti posėdį. Kolegos iš SND. Adamai, gal galėtum paprašyti kolegų, ponė Toja, atsisėskite. Draugai, pereikime dabar prie TTIP dėrybų. Norėčiau pasveikinti Petros Somelis. Jis yra atsakingas už rinkos prieigą, atstovauja prekybos generalinį direktoratą, tai yra labai svarbus padalinys. Mes tikimės, kad jūs mums pateiksite informacijos apie 11 raundą, kuris vyko Majamija Liepos 13-17 dienomis. Noriu priminti, kad dėrybos oficialiai prasidėjo 2013 m. Liepos mėnesį, tad jos dabar tęsiasi jau dviejus metus. Iš viso įvyko 11 raundų, paskutinysis vyko Majamyje. Noriu Jums priminti, kad be oficialių TTIP darybų raundų e, buvo imtas ir kitų žingsnių po e, komisijos informacijos pateikimo į trekomitetui. Kolegos, labai prašau jūsų laikytis tylos. Komisijos narė Cecilija Malstrom susitiko su JAV prekybos atstovu Michael Froman ar Michael Froman Vašingtone tam, kad apsikeistų informaciją apie esamą situaciją dėrybų procese. Tai vyko spalio mėnesį ir vyko dėrybos dėl, tarp, dėl partnerystės tarp Ramio vandenino šalių ir tos dėrybos jau buvo baigtos prieš kelias savaitės. ES JAV e, prikybos susitarimas buvo atidėtas iš JAV pusės, kadangi buvo e, siekiama greičiau dėrėtis dėl TTP. E, taigi, mes čia šiuo atveju kalbame apie Ramio vandenino šalių bendradarbiavimą. Spalio mėnesį priimtos išvados e, turi poveikį ir TTIP. Tad norėčiau jūsų paklausti, kaip tas susitarimas veikia TTIP. Ar tas poveikis yra teigiamas ar neigiamas. Mums tai labai aktualu. TTP jau e, baigtos dėrybos ir dabar mes laukiame kito dėrybų raundo dėl TTIP. Tai norėčiau, kad pateiktumėte mums daugiau informacijos. Labas rytas visiems. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte mus tam, kad pateiktume jums informaciją apie naujausią TTIP diskusijų raundą. Kaip ir minėjote, tai buvo 11 raundas. Jis vyko dvi savaitės. Nuo spalio 12 iki 19 vyko e, keli sustikimai Vašingtonė ir taip pat vyko sustikimai Majamija. 11 raundas buvo sėkmingas, buvo įdėta daug sunkaus darbo. Tai leido padaryti pažangą ir e, paspartinti diskusijas daugelį sričių. Svarbiausias raundo įvykis buvo patikimo į rinką klausimas. mes e, peržiūrėjome e, tarifų e, pasiūlymus su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Dabar jau pasiekėme palyginamąjį tarifą, tai yra 97 procentai jau yra apimta. Pasiekėme pusiausvyrą O kas dėl pirminių pasiūlymų, tai e, nebuvo tos e, pusiausvėros, e, buvo iš šią pusės daugiau visko pasiūlyta. Labai svarbu, kad dabar mes išlaikytume tą pusiausvėrą su peržiūrėtais tarifais. Per šį raundą mes taip pat kalbėjome apie kilmės, produktų kilmės taisyklės tai be abejo irgi yra svarbu, kadangi tai leis mums nuspręsti, e, kokie privalumai bus įtraukti į susitarimą. E, toliau antrasis ramstis po tarifų yra paslaugos. Mes peržiūrėjome pasiūlymus dėl paslaugų jau Liepos mėnesį, taigi pasinaudojame šiuo raundu kad dar išsameu padiskutuotume apie paslaugas ir kad konsoliduotume tekstą susijusi su paslaugomis. Antrasis patikimo į rinką ramstis yra susijęs su viešaisiais pirkimais. JAV tai labai svarbu. Mes norime pasirenkti E, pirmųjų pasiūlymų apsikeitimais e, dėl viešųjų pirkimų, tai yra numatyta vasario mėnesiui. Pirmininkas Buzekas kalbėjo apie susitikimą e, Cecilijos Marstrom ir Froman, kuris vyko rugsėjo mėnesį. To posėdžio metu buvo nuspręsta apsikeisti pasiūlymais dėl viešųjų pirkimų padaryti tai iki kitų metų vasario mėnesio. Mes pasinaudojame šiuo randu, kad e, būtų e, tai nustatyta. Daugiausia kalbėjome apie patekimą į rinką ir, kaip jau sakiau, tai yra tie trys komponentai - tarifai, paslaugos ir viešieji pirkimai. Savaime suprantama, vyko diskusijos ir apie e, reguliavimą TTIP. Vyko diskusijos apie skirtingus sektorius, kur reikia e, reguliuojamojo bendradarbiavimo. Mes siekiame nustatyti, ką galima padaryti šioje srityje visuose tuose sektoriuose. Mes turime pasižiūrėti, koks yra apsaugos lygis atitinkamuose teisės aktuose ir kaip yra reglamentuojamos viešosios politikos kryptis. E, kitos e, sritis labai svarbus buvo JAV pasiūlymo pateikimas susijęs su tvariu vystimosi. Jis buvo pateiktas raundo metu. E, vyko pirmosios e, diskusijos. Buvo aptarti visi šie klausimai, bet e, neaptarėme vienos temos, kur yra susijusi su investicijų apsauga. Kaip žinote, komisija teikia pasiūlymus susijusios su investicijų apsauga, tačiau e, raundo metu Europos parlamente ir valstybėse narėse buvo aptariamas tas pasiūlymas, todėl raundo metu, 11 raundo metu jis nebuvo aptarinėjimas. Tokia apžvalga. Gal dar keletas detalių apie dvi sritis, kurios labai aktualios komitetui. E, tai yra energetikos srities žaliavos ir mažasios bei vidutinės įmonės. Kalbant apie MVI, tai žinote, kad mes norime įtraukti skyrių skirtą MVI į TTIP. Yra susitarimas su JAV, kad reikėtų tokį skyrių įtraukti. Tai būtų pirmasis kartas, kai atsirastų toks skyrius priekybos susitarime. Šio raundo metu mes aptarėme du aspektus susijusius su šiuo skyriumi. Visų pirma, tai yra institucinė dimensija ir keitimasis informacija. Trečiasis aspektas yra susijęs su konkrečiu bendradarbiavimu MVI klausimais ir dėl jo iš esmės jau yra susitarta. Mes remiamės gerų bendradarbiavimu tarp prekybos departamento JAV ir mūsų generalinio prekybos direktorato. Taigi dabar buvo skiriamas dėmesys tiems kitiems dviems aspektams - institucija, ne dimensija. Pirmiausia, galvojame, kokia galėtų būti struktūra MVI skyriuje. Galima būtų įsteigti komitetą, jo užduotis būtų tarpininkauti tarp suinteresuotų šalių ir užtikrinti tinkamą sąveiką su kitomis susitarimo dalimis. MVI labai svarbu, kaip pasinaudoti likusiomis susitarimo dalimis. Reikia rasti tokią struktūrą, kuri palengvintų tą tarpusavio sąveiką. Padarėme pažangą šioje srityje, diskusijos buvo vaisingos dar neužbaigtos tos diskusijos, bet jos buvo tikrai geros. Kitas aspektas dalymasis informacija. Kyla klausimas, kokios priemonės būtų numatytos, kad MVI galėtų gauti detalę informaciją, kad MVI žinotų, kokie yra eksporto į JAV reikalavimai. Tai yra visa praktinė informacija būtina MVI tam, kad jos sustiprintų savo vaidmenį pasaulinėje rinkoje. Diskusijos šią temą tęsiasi, nėra dar galutinio susitarimo dėl informacijos turinio ir dėl platformos, kuri turėtų būti pasitelkta keitimuisi tokia informacija. Mes turėsime dar diskutuoti šią temą prieš pasiekiant galutinį susitarimą. JAV norėtų, kad tai būtų vieno langelio sistema skirta MVI Tai būtų vienas tinklalapis, kuriame būtų pateikiama visa būtina informacija. Kalbant apie energiją ir žaliavas, dvi dienas vyko diskusijos šią temą. Diskutavome apie visus tos aspektus, kurie buvo išryškinti praėjusių raundų metu kalbėjome apie visus potencialius elementus, kurie galėtų būti įtraukti į atitinkamą TTIP skyrių skirtą energetikai ir žaliavoms. Mes detaliai diskutavome ir apie tai, kam ankstesnių randų metu netikėme pakankamai dėmesio. Tai yra energijos vartojimo efektyvumas, pavyzdžiui. Dabar mes turėjome progą detaliau apie tai padiskutuoti. Be to, diskutavome apie ryšį su kitais horizontaliais TTIP skyriais. Tai labai svarbu, kadangi mes be abejo norime, kad būtų numatytas specialus skyrius, kur būtų kalbama apie energetiką ir žaliavas, bet ir kitose skyriuose yra taisyklių, kurios taip pat galios energetikos produktams ir investicijoms energetikos rytyje. Taigi labai svarbus yra horizontalių skyrių ryšys. Kaip jau sakiau, šios diskusijos vyko dvi dienas. JAV pozicija yra tokia, kad TTIP turėtų būti atskiras skyrius, kur būtų specialios nuostatos skirtos energetikai ir žaliavoms. Mes paaiškinome, kad reikėtų kalbėti apie du aspektus. Visų pirma, eksporto apribojimai, kurie egzistuoja JAV Jie yra taikomi naftos žaliavoms ir dujoms. O tokiame skyriuje turėtų būti ir taisyklės, kurios stiprina konkurencingumą ir e, reglamentavimo pagrindą. Tai yra aktualu investuotojams. Tai galėtų būti e, toks šablonas, kuriuo e, pasinaudotų ir ateityje dėrybininkai. Vienas iš TTIP tikslų yra prisidėti prie pasaulinių taisyklių vystimo. JAV kol kas dar nepriemė politinio sprendimo dėl konkretaus skyriaus įtraukimo. Buvo išreikštas požiūris, kad tą sprendimą reikėtų priimti vėliau tebe vykstant dėryboms. Noriu pabrėžti, kad šis raundas vyko labai intensyvių laikotarpių. Žinote, kad JAV kongresi yra sprendžiama daug energetikos klausimų dabar. Yra diskutuojama dėl kelių teisės aktų projektų kuriais yra siekiama panaikinti eksporto draudimą, kuris taikomas naftai. Buvo padaryta pažanga su kai kuriais iš tų projektų. Vyko balsavimas e, kongrese, e, plenarinėje e, sesijoje bet senatas dar nepriėmė sprendimų. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su to, kad jūs buvote tiesiog įsitraukęs dvi savaitės po raundo Vašingtone. Tai yra teisėkuros dialogas, kuris vyko lapkričio ketvirtą dieną Vašingtone. Energetika ir žaliavos buvo temos, kurios susilaukė labai daug dėmesio tame tarp Atlantinėme teisėjo kuros dialoge. Vyko diskusijos ir su FROM. Be to vyko ir daug gretutinių posėdžių. Mes džiaugiamės, kad tarp Atlantinės teisėkuros dialogas e, parengė bendrą pareiškimą, kur yra išreiškiama parama, kad TTIP turėtų būti energetikai skirtas skyrius. Tai atitinka mūsų dėrybinį tikslą. Svarbu, kad tas bendras pareiškimas būtų pritaikytas ir svarbu, kad tam būtų pritarta kongrese. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas ir šis komitetas išreiškė tam paramą. Gerai, kad perdodama aiški žinia. Dalyvavimas tarp Atlantinėme teisėkuros dialoge bei gretutiniuose posėdžiuose leido Europos parlamento nariams pamatyti, kad tai yra sritis, kurioje darybos tikrai nelengvos. Kokiegi kiti numatomi žingsniai? Kitas susitikimas tarp komisarės Malstrom ir Froman vyks gruodžio mėnesį. Dvyliktasis raundas turėtų vykti kitais metais vasario mėnesį čia Bruselėje. Kol kas konkreti data nenustatyta, bet e, tokie yra preliminarūs skaičiavimai. Kaip jūs e, sakėte, pirmininkė, JAV buvo labai aktualios e, TTP dėrybos, kurios jau buvo užbaigtos. Vadinasi, dabar jav dėrybininkai galės skirti daugiau jėgų dėryboms dėl TTIP. Tikimės, kad bus daroma didesnė pažanga. Dabar jau periname prie vidurio laikotarpio dėrybų ir tikimės, kad kitais metais, kiek įmanoma anksčiau, pereisime prie galutinio etapo. Tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. Užsirašė kalbėti keletas kolegų. Ir pirmiausia, įtrė komiteto nuomonės e, autoriai. Mes rengėme nuomonę INTA komitetui. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad e, praėjusią savaitę e, lankiausi Vašingtone Fereto Aptonų vardu. Ir e, susitikau su atstovų rūmų prekybos e, komiteto pirmininku, taip pat e, susitikau su ponu Lapse, kuris yra komunikacijų ir technologijos komiteto pirmininkas. Ten aš kalbėjausi e, keletoje susitikimų ir su, iš Europos ir E, Amerikos pusės e, buvo atstovaujamos skirtingos pusės e, su priekybos su atstovų rūmų energetikos komiteto atstovas sustikau, kai kurie kolegos iš įtrė komiteto kartu su manimi dalyvavo, vyko į šį sustikimą Amerikos kongrese. Pagrindinė tema Man buvo svarbiausia energetikos rinkos atverimas, išskyrus, aišku, TTIP dėrybės. Bet e, pirmiausia, aišku, kalbėjom apie energetiką ir naftą. Gali būti, kad po diskusijų su Barry Bilvorik, e, kuri yra Junktinių valstybių e, valstybės departamento svarbi pareigūnė artima prezidentui Obamai, taip pat susitikau su ponė Noveli, kuri yra ekonomikos e, augimo ir aplinkosaugos komiteto e, e, departamento atstovė valstybės departamente. Gal mes nusprendėme, kad būtų galima procesą pagreitinti ir galbūt 20 mėnesių tik reikėtų laukti, gal bus suteikta licenzija. Jeigu Junktinėms Amerikos e, valstijoms, kurios, e, bendrojams, kurios norės skystas gamtinės dujas eksportuoti. E, prireiks nedaugiau kaip šešių savaičių tam, kad teisės aktai būtų pakoreguojami. Vienas dalykas buvo pasiūlytas, kad licencijos apskritai, licencijų reikalavimas būtų panaikintas kuo greičiau. Ir kongreso turbūt tai yra pagrindinis darbas šiuo metu Aš taip pat susitikau su keliais e, senatoriais, pirmiausia su Liza Burkovskis, kurie yra e, energetikos ir gamtos išteklių komiteto atstovai. Taip pat susitikau su Heidi Remkan, tarptautinės prekybos ir finansų e, komiteto atstovai. Mes kalbėjome apie energetiką ir būtent apie skistas gamtinės dujas. Ir aš dabar norėčiau jūsų paklausti, pateikti tris trumpus klausimus. Kaip Jūs galų gale manote e, konkretus skirsnis, kuriame kalbama apie energetiką, e, kaip bus sutvarkytas iš amerikiečių pusės? Mes e, kol kas to nesuprantame. Ir kitas dalykas, komisija realiai ko tikisi iš Junktinė Amerikos valstijų. Su kuo Junktinės Amerikos valstijos sutiks energetikos rytyje? kaip e, tą konkrečiai galėtumėm įvertinti, e, kalbėdami apie rinkos atverimą. Ir tą reikėtų padaryti kuo greičiau, e, turim galvoj kitus metus. Su valstybės sekretorių pavaduotais ir kitais kalbėjome apie tai, kad kitų metų pirmoje pusėje rinka galėtų būti bent iš dalies atverta. Kitas svarbus klausimas buvo viešieji pirkimai ir mažos vidinės įmonės griežčiausia pribojimai e, dėl patekimo rinką yra nustatyti valstijų lygmenių. Kaip jūs galvojate, kad ši problema galėtų būti sprendžiama? Nes e, valstijų lygmenių kompromisą pasiekti yra lengviau. Ponas Karinš. E, Labai ačiū. Dėkuoju pirmininkė. Turiu du klausimus. Pirmasis yra panašus į pirmininko klausimą. Tai antras mano klausimas bus tiksliau. Pirmas klausimas yra bendro pobūdžio. Dabar Junktinės Amerikos valstijos jau baigė TTIP dėrybas ir pradėjo ratifikavimo procesą. Politikai sutelkia dėmesį dabar į ramiojo vandenino sutartį labiau. Ar nėra dabar taip, kad, kaip mes suprantame, amerikiečiai gali e, nuspręsti, e, atkreipti dėmesio daugiau į TTIP dėrybas? Ar ir toliau TTIP susilaukia pakankamai dėmesio? Ar yra jau šiek tiek apleista ši tema? Nes dabar susidaro įspūdis, kad e, amerikiečiai turėtų nuo e, ramiojo vandenino sustarimo per mesti dėmesį TTIP sutarčiai, nes e, ramiojo vandenino sustarimas nemažai e, problemų iškėlė. Kitas dalykas E, energetikos atvė, srities atvėrimas. Mums atrodo, kad ne, dėl to nereikia net mąstyti, kad tai būtų naudinga. Bet jeigu Junktinės Amerikos valstijos dar nėra pasirengusios šios skirsnius tvarkyti, tai kokiais argumentais jie vadovaujasi, kad, e, nedrįstų tam pritarti, kad dėl to, kad nedrįstų tam pritarti. Kolega Kofold. So for... Ačiū pirmininkė, ačiū už komisijos e, pusės informaciją. Pirmiausia, dėl energetikos skirsnio. Ir aš norėčiau paklausti komisijos. Ne dėl pirmosios dalies, e, dėl eksporto pribojimo, bet dėl antrosios dalies taisyklių. Ar su amerikiečiais rasime bendrą kalbą dėl to, kokių taisyklių reikia energetinėms žaliavoms, e, energetinių žaliavų skirsniui. Būtų įdomu sužinoti. Toks būtų pirmas klausimas. Antras klausimas yra susijęs su 11 raundu, apie kurį jūs kalbėjote sakėte, kad e, tvari plėtra, kaip mes iš Europos pusės ją įvardiname, buvo aptarta, bet aš norėčiau sužinoti, kaip Junktinės Amerikos valstijos tą diskusiją vertino, e, kalbėdamas apie aplinkosaugos, e, darbuotojų teisės ir panašiai. Mūsų nuomonė mes turėtumėm kalbėti ir apie sąžiningas konkurencijos sąlygas. Jeigu įrašysime tokius e, griežtus nuostatus dėl tvarios plėtros, atskiriame skirsnėje. Aš norėčiau sužinoti, kokia komisijos nuomonė. Ir dar vienas dalykas dėl e, natūralių gamtinių dujų, kaip pirmininkas kalbėjo. E, USTR Fromanas dalyvavo mūsų diskusijose, tiksliau mes kalbame apie TLD. Mes kartu su amerikiečiais e, parengėme pareiškimą dėl TLD, bet kiek aš suprantu, yra e, JAV kongrese pasiekta tam gautas tam tikras e, pagreitis. Jie nenori iš administracijos pusės priimti e, švarios energetikos įstatymo. Kai kas e, mano, kad administracija nori pakeisti energetikos grandinę klimato labui, ar tai taip diskusijose apie klimato kaitą yra kalbama, ar yra ieškoma bendrų veiksmų, ar yra diskutuojama apie tai per priekybos diskusijas. Nibler. Ačiū kolegė Nibler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Jums už e, pateiktą naujausią informaciją. Turiu tik papildomą klausimą. Ar aš viską teisingai supratau? Jūs kalbėjote apie prioritetinės temas, kurios buvo aptartos per 11 dėrybų raundą. O mano klausimas būtų toks. Ar buvo pasiekta konkrečių rezultatų? Jūs kalbėjote apie muitus, bet galbūt galėtumėt šiek tiek detaliau pristatyti šią temą. Dar vienas klausimas dėl reglamentavimo pagal TTIP bazę. Sakėte, kad buvo pasikeista nuomonėmis apie tai, kurios pramonės šakos e, pajaus poveikį ir ką jūs patys apie tai galvojate. Dar vienas klausimas. Aš žinau, kad duomenų apsaugos klausimas tai taip dėrybose nėra aptariamas, tačiau e, buvo Europos teisingumo teisme neseniai atmestas sprendimas dėl saugaus uosto. Ar 11-ame dėrybų raunde apie tai buvo kalbama, bent jau kažkokiuose paralelinėse diskusijose, ar apskritai ta tema nebuvo net paminėta? Labai ačiū, Šonkoneriai. Aš norėčiau padėkoti už pateiktą naujausią informaciją. Man labai įdomu energetikos padėtis. Ypač kaip e, pirmininkas Būzekas ir ponas Kariniš kalbėjo e, natūralios gamtinės dujos. Skystos gamtinės dujos, atsiprašau. Kalbant apie diskusijų laiką, kitas raundas, dvyliktasis, įvyks vasario mėnesį. Kiek iš viso yra numatyta dėrybų raundų ir kada panašu dėrybas galėsime užbaigti? ar e, bus tai derinama su artėjančiais rinkimais, kada mes norime užbaigti tas dėrybas, kiek dar numatyta raundų, o galbūt net ir po oficialių dėrybų dar bus kitų e, raundų, per kuriuos neišspręstos problemos bus aptartos. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, dėl mažų ir vidutinių įmonių. Žiūriuosi, kad, kaip jūs sakėte, yra sukurtas naujas dėrybų skirsnis. Ar mes galėtumėm šiek tiek aiškumo tą temą gauti? Uh, Europos parlamento nariai, pasisakantis palankiai už e, TTIP, nuolat susiduria su nepalankiais e, komentarais apie šią sutartį. Ir dažnai tie komentarai yra nepagrysti, bet mes neturime jokios konkrečios informacijos ir jau apie tai buvo šiandien kalbėta, kaip mes galime atmesti tuos nepagristus kaltinimus. E, kartais galėtumėm tik pasakyti, kad jeigu tas ir tas sprendimas bus priimtas, mažus ir vidutinės įmonės ar apskritai įmonės Europoje gaus tokios ir tokios naudos. Mums reikia pozityvios informacijos, nes iki šiol mes gauname nepagrįstos neigiamos informacijos labai daug. Ar mes negalėtume gauti konkrečios, specifinės informacijos pagrįstos konkrečiais faktais? Alo. Ačiū. Pone Lopes Bermėjau. Madam Lopes Bermėjau. Gracias, presidente. Y buenos días y muchas gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Dėkuoju už informaciją komisijai apie dėrybų eigą. Nieko negirdėjau, kalbant apie automobilių sektorių. Tai vis dėlto yra mums labai rūpimas sektorius, turint omenyje Volkswageno e, skandalą. Kita vertus turime siekti, kad didelės tarptautinės įmonės nedominuotų šiame sektoriuje. Mums taip pat labai, e, labai svarbu iš metalai. Jungtinėse valstijose yra remiamasi sektoriaus pateikiama informacija. Aš norėčiau šito klausimo. Norėčiau paklausti kaip yra su kontrolės sistemų abipusių pripažinimu. Kita vertus, norėčiau paklausti štai ko. Ar jūs numatote įtvirtinti socialinės nuostatas viešųjų pirkimų srityje ir apskritai darbo rinkos srityje? kaip užtikrinsite prieigą prie viešųjų pirkimų, nes labai dažnai čia taip pat dominuoja didelės įmonės. Taip pat norėčiau pateikti jums e, pasiūlymą. Žinau, kad e, jūs teiksite pasiūlymus e, dėrybose vasario mėnesį. Ar galėtumėte užtikrinti, kad uh, būtų paisoma socialinių teisių subrangos srityje, taip pat e, įmonių ir inkorporavimo e, platmėje, kuomet vyksta viešieji pirkimai. Ar energetikos sektoriaus liberalizavimas reikš didesnės galimybės kalūninėms dujoms? Toks būtų mano kitas klausimas. Ir galbūt iškastinio kūro kitos rūšys jungtinių valstijų labiau pas, plis pas mus. Kalbėtojų sąrašas baigėsi ir aš norėčiau papildomai priminti, išklausius jūsų visų, kad diskutuodami su Amerik... Junktinėmis Amerikos valstybėmis apie licenzijavimo procedūros panaikinimą, mes neprašom amerikiečių jokios malonės, mes norime, kad būtų sukurta uh, abiems pusėms naudinga padėtis. Ir e, bent jau didžioji dalis respublikonų, o ir didelė dalis demokratų visai norėtų, kad ta procedūra būtų panaikinta jau kitais metais. Ypač e, kalbėdamas su senatoriais, du iš jų aš jums paminėjau. Vienas jų yra iš Šiaurės Dakotos, kitas iš Aliaskos E, labai norėjo, kad būtų panaikintas visos procedūrinės licenzijos ir kad rinka būtų atverta eksportui. Mūsų nuomonė strategiškai, strategiškai tai būtų labai svarbu geopolitiniai strategijai gyvendinti, o ir galvojant apie energetikos kainas, tai atneštų naudos. Ir ES ir Junktinėse Amerikos valstyje energetikos, energijos kainas pajaustų poveikį. Gal galėčiau paprašyti komisijos atstovą dabar atsakyti klausimus ir sureaguoti pastabas. <coughs> Yes, Labai ačiū, dėkoju už skirtingus komentarus ir klausimus. Pabandysiu greitai juos atsakyti. Jūs pirmininkė klausite, ar energetikos ir žaliavų skirsnį bus galima užbaigti. Mūsų nuomonė yra ne tik įmanoma tą padaryti, bet ir pageidautina ir būtų labai naudinga, jeigu jūsų išvardintieji uždaviniai būtų įgyvendinti ir energetikos saugumo požiūrių ir konkurencingumo požiūrių. Ypač galvojant, kad mūsų pramonė e, vartoja labai daug energijos ir e, mes e, galėtumėm panaikinti tą didžiulį skirtumą dabar egzistuojantį skirtingose Atlanto pusėse. realiai, ko galima tikėtis iš šios skirsniaus, jūs klausėte. Vėlgi išskirčiau du elementus. Pirmiausia, eksporto apribojimų e, sureguliavimas. Jūs savo pasisakymę paminėjote kai kurias priemonės, kurios e, yra naudojamos tiems apribojimams sureguliuoti. Bet aš taip pat sutinku su tuo, kad e, turi būti sukurtas taisyklės reikalingos energetikos ir žaliavų sektoriuje. Kodėl tai reikalinga? Mes manome, kad pasaulio priekybos organizacijos taisyklės nepakankamai e, sureguliuoja energetikos sritį, todėl mes kai kuriuose bišalėse dėrybose pradėjome apie tai patys kalbėti. Ir tai jau padarėme su tokiais partneriais kaip e, rytų valstybėmis Ukraina, Moldova, Pradėjome kurti specialias taisyklės energetikai ir žaliavoms ir norėtumėm pasinaudoti progą per kitip dėrybas tas taisyklės dar labiau ištobulinti ir galbūt sukurti tam tikrą modelį, kurį galėtumėm pritaikyti e, siekdami pasaulinio masto taisyklių šioje srityje. Jūs pirmininkė taip pat klausėte apie viešuosius pirkimus ir esamas ar nesamas valstyb, valstijų lygmens galimybės e, Junktinėse Amerikos valstijose. Iš tiesų viešieji pirkimai yra labai svarbi tema. E, ji turi būti nagrinėjama ne tik federaliniu, bet ir valstijų lygmeniu JAV. Kaip žinote, neseniai vyko dėrybos e, su Kanada ir pasistengėme išskirtinai ne tik federaliniu, bet ir provincijų lygmeniu e, tą klausimą spręsti. Junktinės Amerikos valstijos taip pat e, tą temą kelia ir federaliniu, ir valstijų lygmeniu. Manome, kad labai svarbu e, sukurti nacionalinio kiekvienai valstybei skirtingo principo uh, skirtingo traktavimo principą. Ir tada mažos vidutinės įmonės visose Junktinio Amerikos valstybių valstybėse ir visos ES valstybėse galėtų pasinaudoti TTIP nauda. Ir taip aš atsakau į pateiktą į klausimą dėl STT mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo tokiuose e, susitarimuose. Buvo pateikta klausimų dėl naujo konteksto, kuris sukurtas pabaigus TPP dėrybas. Jau sakėme, dėrybų raundas buvo labai sėkmingas, JAV pademonstravo nemažai pastangų ir noro dirbti. Tikimės, kad JAV stengsis dar labiau ir tas faktas, kad dėrybos baigia, baigtos, leis daugiau dėmesio skirti tai taip dėryboms. Aišku, dėrybų pabaiga nereiškia, kad JAV pusės darbas yra užbaigtas. E, JAV dabar turi diskutuoti kongrese e, tą temą, kad būtų pasiektas ratifikavimas, bet bent jau dėrybininkų lygmenių turėtų būti uh, įmanoma daugiau dėmesio skirti tą tip. Dar vienas pateiktas klausimas buvo dėl to, kodėl Junktinės Amerikos valstijos nenori ERM skirsnio ir kokiais argumentais vadovaujasi. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad šioje srityje Junktinės Amerikos valstijos nėra įpratusios dėry, dėrėtis per laisvos prekybos sutartis, dėrybas dėl laisvos prekybos sutarčių. E, pastarosius 20 metų e, buvo deramasi dėl e, laisvos prekybos sutarčių su skirtingais regionais, e, buvo bandoma energetikos ir e, žaliavų klausimus sureguliuoti horizontaliais būdais. Toks darbo būdas mums nėra nepriimtinas, bet greta jo mūsų nuomonė dar reikia sukurti kitokių įstatymų nuostatų, nes horizontaliosios nuostatos visų energetikai uh, būdingų problemų negali sureguliuoti. Ir diskusijos su Junktinė Amerikos valstybių partneriais mes tengiamės juos įtikinti, kad greta horizontaliųjų nuostatų būtų naudinga sukurti ir specialių energetikai ir žaliavoms skirtų nuostatų. Buvo pateikta klausimų dėl skirsnio skirto tvariai plėtrai. Jungtinių Amerikos valstijų reakcija kol kas buvo gana ribota. Mes pateikėme savo pasiūlymus ir iš savo pusės paaiškinome, kas mums svarbu. JAF šią temą savo pasiūlymų dar nepateikė, taigi per šį raundą bandėme labiau išaiškinti JAF kas mūsų pasiūlyme yra surašyta. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl klimato kaitos. Aišku, čia mes kalbame apie prekybos dėrybas. Tačiau mums taip pat aišku, kad kai kalbam, pavyzdžiui, apie energetiką ir žalėvas, nuostatos, kurios galėtų būti įrašytos į tokį skirsnį, neturi pakengti klimato politikos tikslams. O juos nusta, nusistatė abipusės jau. Priešingai, tokios nuostatos turėtų paremti, įtvirtinti tuos klimato kaitos tikslus. Tačiau tiesioginės įtakos iš TTIP klimato kaitos politikai nematome. Taip pat buvo klausa, ar duomenų apsaugos tema per šį raundą buvo aptarta. Kaip žinia, duomenų apsauga savaime į diskusijas nėra įtraukta. Apie tai per šį raundą nekalbėjome. Klausėte ir dėl kokių sektorių buvo ypatingai diskutuota. Devini sektoriai iš viso buvo išskirti ir e, sektorinėse prieduose greičiausiai bus apie tai kalbama. Turiu galvoje farmacinės medžiagas, e, e, kosmetiką, elektroninius prietaisus, tekstilę, automobilius, informacijos komunikacijos technologijas, inžinerinės medžiagos, chemikalai ir pesticidai. Dėl automobilių buvo pateiktas klausimas dėl automobilių. Noriu pasakyti, aiškiai, kad su Junktinėmis Amerikos valstybėmis vykstančios dėrybos e, yra orientuotas į automobilių saugumą, bet mes nekalbame apie e, taršos standartus. E, TTIP įprastinės nedarbo atvarkėje emisijų taršos klausimas nėra įtrauktas. Uh, <clears throat> well, there was also... Jei neklystų, Pone Lopės Bermėjo pateikė klausimą dėl galimų energetikos sektoriaus liberalizavimo per dėrybęs padarinių. Taip pat kokios įtakos tai turės skalūninėms dujoms, jų gavybai. Kas kart, kai turiu progą su jumis kalbėtis, pakartoju, kad šioje sutartyje nebus nieko, kas uh, padarytų poveikio ne savarankiškoms kiekvienos pusės teisėms nuspręsti, kokie energetikos produktai gali būti naudojami, išgaunami. Kiekviena ES valstybė narė, kiekviena JAV valstijų valstija turi savarankišką suverenę teisę pati nuspręsti, kokius gamtos išteklius e, išgauti ir naudoti energijos gamybei. TTIP apie tai nekalbama. Jeigu toks sprendimas būtų priimtas, tada užtikrinsime, kad nebūtų diskriminacijos, užtikrinant prieigą prie resursų. O baigsiu pono kelis, keli klausimų dėl mažų ir vidutinių įmonių. Aš manau, kad mes e, e, tarpusavyje atskirai pasikalbėsim apie tai, nes aš dabar tiesiog neturiu laiko apie tai daug kalbėti. O dar vienas jūsų klausimas buvo dėl e, dėrybų tvarkaraščio. Kitas dėrybų raundas įvyks vasario mėnesį. Nežinau, kiek iš viso bus raundų 2016 metais. Svarbu padaryti kuo daugiau pažangos jau kitais metais. idealiausių atvejų galėtumėm šias dėrybas užbaigti dar Obamos administracijos kadencijos metu, bet e, nuspėti labai sudėtinga. Kaip jau sakiau, mūsų tikslas šiame darbe pasiekti kuo daugiau pažangos, e, sprendžiant vadinamosius mid-game klausimus jau kitais metais, o tada 2016 e, pabaigoje pradėsim kalbėti apie galutinės e, problemas, vadinamasis endgame problemas. Bet e, nuo to ir priklausys, kada darybos bus baigtos. Labai ačiū pirmininkė, čia jau ir baigsiu. Jau labai vėlų, kad pradėtume naujas diskusijas. Kolega Turmes jau šiek tiek per vėlų. Mes turėtume baigti posėdį. Apgailestauju dėl to. Nebent vieną sakinį galėtumėte pasakyti. Aš norėčiau pakalbėti apie e, sąsąją su Buy American aktu. Galbūt būtų galima atverti Buy American aktą, kad europiečiai turėtų daugiau šansų. Tai būtų sudarytos vienodos sąlygos, kalbant apie viešosios pirkimus Europoje. Tačiau neįsivaizduoju, kad e, JAV politikai galėtų dabar prieš rinkimus apie tai kalbėti. Atrodo, kad mes jau esame labai arti tų rinkimų ir dėl to darosi sunku diskutuoti su JAV. Toks yra platusis kontekstas, kyla klausimas, kiek laiko mes turime užbaigti daryboms. Aš manau, kad tai yra politinis klausimas. Aš tą patį klausimą užduodu visiems amerikiečiams, kuriuos sutinku. Keliu klausimą, kaip formuoti viešoje nuomonę JAV ir Europoje, kad reikia TTIP. Tai yra politinis labai svarbus klausimas. Aš visiškai jums pritariu, kad tai yra esminis dalykas. Tai buvo 12 darbo tvarkės punktas. Noriu Jūs informuoti apie koordinatorių sprendimus. Pirmiausia, neteisėkūros ataskaita, inovacijos ir kūrybinės industrijos buvo paskirta ši nuomonė apie P. Antra, užimtumo komitetas, darbo rinkos poveikis skaitmeniniai sryčiai, robotikos sryčiai ir dirbtiniam intelektui, Mija Petra Konvadlanačiai buvo nominuota ir Algirdas Saudargas buvo paskirtas kaip pakaitinės narys. Trečia, koordinatoriai priemė sprendimą dėl to, kad reikia imtis iniciatyvos dėl popieriaus taupimo nuo 2016 metų sausio mėnesio. Su narys bus atskirai susisiekta šiuo klausimu. Tai yra iniciatyva darbui be popieriaus. Ketvirta, koordinatoriai patvirtino ilgalaikę įtrę praktiką susijusią su kompromisiniais pakeitimais. Jie visuomet yra teikiami tik tai anglų kalba. Be abejo, visuomet galite tai užginčyti, tai galima daryti, bet jeigu tai bus daroma, tai mums visuomet pritrūks laiko. Aš suprantu, kad daugia kalbystė yra pats svarbiausias dalykas mums visiems. tačiau toks buvo priimtas koordinatorių sprendimas. Trečią valandą bendras ITRE ir IMKO posėdis. Trečią valandą. Nemanau, kad liko dar kažkokių papildomų klausimų. E, numatytas pasiūlymas dėl kito posėdžio, tai yra lapkričio 30 ir gruodžio 1. E, lapkričio 30 nuo 3 valandos, o gruodžio 1 ryte ir po pietų Briuselėje. Tai kitas posėdis vyks Briuselėje. 3 valandą ITRE ir IMKO bendras posėdis. Labai ačiū. Susitiksime po 2,5 valandų.